Ir dabar prasidės balsavimo motyvų paaiškinimai. Pradėsime nuo motyvų dėl rezoliucijos, dėl padėties Ukrainoje ir e, ES Rusijos santykių padėties. Pirmasis, e, pirmoji savo va, va, motyvus išsakys ponė Džofrida. Vienai minutiai. Prašau, žodis jums. Grazie. Ačiū. reikia supaprasinti dialogą tarp Rusijos ir Ukrainos, tačiau nereikėtų persistengti, kad apskritai ekonominės sankcijos pakeistų diplomatinės priemonės. Mūs, man atrodo, kad reikalingas taikingas sprendimas, reikalinga atviri komunikavimo konacijos kanalai, kad būtų užtikrintas pozityvus grįžtamasis ryšys po sankcijų įgyvendinimo. Pone Džiofrida, jeigu norite, kad išverstų jūsų pasisakymą, turėtumėte kalbėti kiek lėčiau. Ką sakė komisaras Čiolos, aš e, išgirdau, tačiau vis dėlto manyčiau, reikėtų pasistengti, kad kiekviena valstybė galėtų turėti teisę atsižvelgti į savo pramonės uh, ypatumus, kadangi neužtenka visoms valstybėms finansavimo ir todėl norėčiau dar kartą kaip įdėmėsi Italijos situaciją, mūsų žala sudarys 200 milijonų eurų. Gardinė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paaiškinti, kodėl mes nebalsavome už šią rezoliuciją, o susilaikėme. Rezoliucija iš tikrųjų yra labai svarbi, tačiau me, ir mes, žinoma, pritarėme susirūpinimui dėl kaiminystės su Ukraina ir dėl tų įvykių, kurie vyksta Ukrainoje. Mes taip pat manome, kad Reikia ryštingai remti europinį sprendimą. Tačiau mes, ital, italai ir europiečiai kartu baiminamės dėl energetikos srities, dėl sutarčių su Rusija likimo ir dėl siūlymo apskritai atsisakyti pietų dujotekio. Aš manyčiau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti politinėms pastangoms ir diplomatiniam sprendimui. Dėkojame Gardinį Ždanoką. Ačiū, pirmininkė. Kolegos ir toliau rengia vienpusius tekstus, vienpusiškai vertinant situaciją Ukrainoje. Pateiksiu pavyzdį. Tarptautinių nevyriausybinio organizacijų Amnesty International ataskaitoje yra kaltinama Ukraina dėl to, kad pažeidinėja žmonikaus teisės vykdama antiteroristinės operacijas. Pradinis antro mūsų rezoliucijos punktas mini pažeidimus, kuriuos neva nuolat vykdo Rusijos kariuomenės pajėgos, tačiau visiškai neminimos Ukrainos pajėgos. Be to visiškai sumenkinamos nevyriausybinių organizacijų išvados šioje rezoliucijoje. Pietikainen Pone Pietikainin kalbės dabar. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją ir esu labai patenkinta, kad ES bendroje užsienio ir saugimo politikoje vis labiau kalba vienu balsu, kadangi jis siekia užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidinėjimams, taip pat skatina ekonominį bendradarbiavimą su ES besiekiančiuose regionuose. Iš tikrųjų, mes neturėtume siekti tapti priešais su niekuo. Ukrainos krizė parodė, kad ES užsienio politika negali būti atskirta nuo ekonominių e, reikalų ir dėl to mums reikalinga labai aiški, konkreti, griežta kryptis, kai mes nagrinėjame tuos klausimus. Švelnios sankcijos, maži žingsniai, atrodo, kad Ukrainos atveju veikia sėkmingai. Zaborska kalbės dabar. Dėkuojam, pani predsednička. Ačiū. Aš džiaugiuosi, kad parlamentas pasisakė labai aiškiai dėl šitos labai sudėtingos krizės, kuri turės ekonominių, politinių ir socialinių pasiekmių. Po pirminio rizikos sveikatai įvertinimo. Jau aišku, kad šita problema bus svarbi ne tik tai Afrikos regionui, bet ir visam pasauliui. Todėl labai svarbu dabar kurti veiksmingus vaistus ir vakcinas. Be to, karantinas ir izolacijos, pacientų ir izolacijos priemonės pasiteisins tuo met, kai jomis pasitikės ir ligonės, ir pacientai. Tai pasakytina ypač apie Libiją. Labai svarbu Liberijoje stabilizuoti situaciją. Dabar ponė Pietikainen. Arvoisa parlamentin puheenjohtaja, terveysuhilla ei ole syytä. Ačiū pirmininkė rizika sveikatai nereiškia, kad reikėtų gazdinti pacientus. Tačiau reikia pripažinti, kad piliečiams laisvai judant pasaulyje taip pat didėja ir viruso pasklidimo rizika. Todėl labai svarbu kurti greito reagavimo pajėgas, siekiant įveikti globalią riziką sveikatai. Kalbant apie ebolos virusą, reikėtų pagalvoti, ar tos priemonės, kurių buvo imtasi, yra pakankamos, kadangi šita lyga yra labai pavojinga ir ES tikrai reikėtų skubiau sukurti greito reagavimo paėgas, ne tik tai šio susirgymo atveju, bet ir kitų susirgymų atveju. Syria, Irakas ir Sirija. Rezoliucija. Pirmiausia kalbės ponia Aronutų. Vieną minutę. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad mes galiausiai susidomėjome mažumų padėtimi, ypač krikščionių padėtimi vidurio rytuose, bet apgalėstauju dėl to, kad tas susidomėjimas rodomas taip vėlai, kuomet situacija taip pablogėjo, kaip, kaip ir 2003-aisiais prieš e, Amerikos invaziją į Iraką. Atsirado islamo valstybės organizacija e, ir vyksta smurtinė kova kova. Kaip galima apsirūpinti? mes kalbame apie tai, kad tai yra Al-Qaidos e, padalinys. Kaip NATO narės gali toleruoti tai, kad Turkija ir toliau e, ruošia, e, finansuoja ir ginkluoja tą, tos organizacijos narius? be įprastinio patriukšmavimo būtų naudinga, kad ES užimtų aiškę poziciją, e, griežtai smerkiančią visas sukarintas islamo e, e organizacijas. Ačiū. Mrs. Dodds. Toliau ponė Dodds. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi šokiruoti barbariškų žudynių, kurios neseniai vyko vidurio rytuose. Ir aš ir maldose būname, esame su tais, kurių šeimų nariai žuvo. Pastarosiomis dienomis grasinimai buvo išsakyti Alanui Henningui. Taip pat e, žudomos, buvo žudinių serija e, krikščionių bendruomenių atžvilgių Irake pastaruoju metu. ES galėtų grėptis veiksmingesnių priemonių, kad apgintų mažumų religinės bendruomenės vidurio rytuose. Savo mintise e, prisimenu Lordą Bernsaidą, kuris neseniai pasitraukė į nebūtį ir kuris atstovavo mano e, apygardą 1979-2004 metais. Tai buvo krikščionių ambasadorius. E, bei Šiaurės Airijos e, balsas. Jis pasisakė už taiką mano apygardoje. Tokio kaip jis Šiaurės Airijoje nebebus. E, ir mes e, mintise ir maldose e, palaikome jo šeimos narius. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Podržala sam ovu rezoluciju. Pot glasovanjem. Toliau, ponė Petir. Ačiū, ponė pirmininkė, aš parėmiau šią rezoliuciją, kadangi pastarosius kelias mėnesius stebime daug smurto artimuosiuose rytuose Irake persekiojami nekalti žmonės, ypatingai krikščionių mažuma. Milijonas du šimtai tūkstančių žmonių buvo išguiti iš šalies pusantro milijono žmonių e, turi būti suteikta humanitarinė skubi pagalba. Ir kasdieną stebime baisius įvykius Irake. Kadaise iš tiesų girdėjome pasisakymų, kad iš pačių musulmonų pusės, kad būtent tokį islamą tikrai reikėtų e, smerkti ir todėl visi turėtumėm irgi e, paremti pastangas užkirsti kelią šio režimo plitimui. Įsitikinimų laisvė, žodžio laisvė yra neatskiriami, neatsiejami nuo žmogaus orumo dalykai. Ir įvairios ideologijos tą draudžia, draudžia, draudžiančios turėtų būti um, būtinai turėtų būti netoleruojamos. Ponas Sogor, ačiū ponė pirmininkė. Iš tiesų dabar šiame regione kyla daugybė iššūkių, be kitako ir, mus, ir mums. Humanitarinė krizė yra neregėto masto. Etninės mažumos, religinės mažumos yra persekiojamos, barbariški veiksmai e, fiksuojami kasdien, yra įmamas smurto ir prieš vaikus. Aš manau, kad dėl kad reikėtų um, pasmerkti veiksmus, ypač turint galvoje Lazar, e, e, Irake dialogo užmėsgymas tarp visų grupių šiame regione turėtų būti vienas iš pirmųjų žingsnių, kurio žengsime ateityje. Ir reikėtų dirbti to link, kad sprendimas įtrauktų taip pat ir pilietinę visuomenę ir visas Irako um, grupės, Irako žmonių grupės. Ačiū. Ir paskutinė kalbėtoja šio klausimo, ponė Zaborska, ačiū, ponė pirmininkė. Aš Man nepatinka tai, kad krikščioniai beveik neminimi šioje, šiame rezoliucijos projekte, nepaisant to, kad teroristai ypatingai būtent juos laiko taikinio islam, islamo valstybėje tačiau mums pavyko parengti bendrą pasiūlymą, e, dvi pastraipas įtraukėme papildomas, taigi dėkoju e, mūsų vyriausiam dėrybininkui dėl to. Reikėtų pareikšti paramą, solidarumą su krikščionių mažuma, su krikščionėmis, kurie yra persekiojami savo tėvynėse. Dėl savo religijos krikščionys dabar yra persekiojami Irake, kenčia labai smarkiai kenčia smurtą ir dėl to labai džiugu, kad galėjome atkreipti dėmesį į jų kančias. Tikimės, kad pagaliau visi žmonės galės grįžti į savo namus. Ačiū. Toliau e, rezoliucija dėl situacijos Libijoje. Ponas Šafhauser. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Mm, mano frakcija, aš pats balsavau už šią rezoliuciją, nes ten konstatuojama katastrofiška padėtis Libijoje ir akcentuojamos problemos, kurias žinome, bet kurias reikia garsiai e, pabrėžti ginklų, prekybą, teroristų grupės, taip pat daugybė pabėgėlių atsidūrenčių prie Italijos krantų. Tuo pat metu mes būtume pageidavę, kad būtų akcentuotas Prancūzijos, dėja mano e, šalies vaidmuo, NATO norė, narės vaidmuo, kuri nuvylė Libiją šioje situacijoje. Ir mes norėtume, kad būtų akcentuota, jog Libija ir visų pirma tos nepavykusios diplomatijos aukos, e, dabartinėje situacijoje nėra rastas uh, e, nusik testinis sprendimas. Dabar periname prie balsavimo motyvų aiškinimo dėl, dėl rezoliucijos dėl Izraelio ir Palestinos. Pirmasis kalbėtas ponas Karti. Joint... Balsavau prieš šią bendrą rezoliuciją dėl Palestinos, nes manau, kad jis siunčia ypač Izraeliui žinę, kad jis gali toliau vykdyti savo genocidišką kampaniją prieš e, Palestinos žmonės nebaudžiamas. Manau, Europoje žmonės bus nusivylę, kuomet sužinos, kad šis parlamentas, taip pat Airijos atstovai balsavo už tokią rezoliuciją e, kurioje, pavyzdžiui, net neraginama paleisti 48 teisę, tai išrinktų įkalintų Palestinos e, asamblėjos narių, neraginama išaiškinti, įkurti komisijos, kuri ištirtų Izraelio neseniai vykdytus karo nusikaltimus. Nepasitelks Izraelio ES asociacijos sutarties antru, antrasis straipsnis, pagal kurį galima tą sustarimą išaldyti, jei Izraelis pažydinė žmogaus teisės. Taip pat reikėjo pareikalauti reparacijų iš Izraelio dėl žalos padarytos projektams, kuriuos ES finansuoja ir kur, kuriuos Izraelis e, sugriovė apšaudydamas gazą. ES buvo taiko simboliu, tačiau šiandienos šio parlamento veiksmai padarė Europos parlamentą tarp taptautinio neveiksnumo simboliu e, karo, kurį e, Izraelis vykdo prieš Palestiną akivaizdoje. Ačiū, ponė Dodds. You, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, jog keli aspektai yra svarbus vertinant parlamento atsaką į dabartinę padėtį šiame regione. Visų pirma, turime iš, palaikyti Izraelio suverenę teisę, ginti savo sienas ir savo žmonės. Tačiau turime nepamiršti ir kančių, kurias patiria gazo žmonės dėl to, e, kad buvo vykdyta ši operacija. Ir turime veikti, imtis veiksmų ir padėti tiems žmonėms. Antra, turime pripažinti, kokį poveikį tą operaciją e, turi žydų bendruomenėms Europos Sąjungoje. Vien jungtinėje karalystėje e, buvo Pasirodė 240 pranešimų dėl antisemitinių išpolių vien Liepos mėnesį. Tie antisemitiški nusikaltimai yra visiškai neprimtini ir mes kaip parlamento nariai ir kaip parlamentas privalome nusiųsti nedviprasmišką žinią Europoje, kad e, religinis, religinius e, mažum bendruomenių tolerancija yra svarbi kaip niekada. Ačiū toliau, ponas Urtasūnas tas Europos, Europos parlamentas turėtų pasmerkti įvykius, kurie vyksta gazos ruožė ir taip pat netoleruoti tų gazos ruožė sukurtų sąlygų, kurios yra tapusios kalėjimu. Ši rezoliucija, kuri parlamente buvo priimta, nėra visiškai aktuali ir suderinta. Labai svarbu pareikalauti iš Izraelio, kad jisai nutrauktų blokadą ir kad apskritai sustabdytų neteisėtą žemės ūkiui skirtų teritorijų aneksavimą. Labai svarbu sukurti tarptautinę tyrimo komisiją, kuri įvertintų Izraelio veiksmus, taip pat karinius veiksmus ir be to reikėtų pagal antrąjį straipsnį įvertinti visą situaciją. Labai svarbu, kad uh, būtų pasiektas ugnies nutraukimas ir kad ši situacija, kuri yra dabar susiklošiusi, kuo greičiau pasikeistų. Baigėme pasisakymus dėl balsavimo motyvų. Iš tarybos gavau poziciją dėl sustarimo pirmojų skaitimo Trys mėnesiai yra skirti parlamentui ir tie trys mėnesiai prasidės, bus skaičiuojami nuo rytojaus, rugsėjo 19 dienos. Šit